balsavimo kortelė ir užgeso aparatas. Aš nežinau, ar mano balsas buvo užskaitytas. Tiesiog norėčiau tada žodžiu tai pasakyti. Pasitikrinsime ir pasirūpinsime, kad jūsų balsas būtų įtrauktas. Taigi, EPP ir socialdemokratų frakcijos vardu yra pateikti kandidatai į delegacijas ir komitetus ponas Ulmer, Envi komitete, Tran komitete ponia Kosa ir Agri komitete ponas Andrėjau. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Šie asmenys yra paskirti e, šio posėdžio.